Tai Gerbiamas komisarė, dabar Jums suteikiame galimybę pateikti baigiamasias pastabas. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad mano pastarieji sakiniai jau ir tapo panašus į baigiamąją kalbą. Aš noriu padėkoti visiems už įvykusią diskusiją. Patyriau labai malonų dežavų tai jau ne pirmas mano klausimas. Bet dabar man susidarė toks įspūdis, kad tai buvo ne tiek klausimas, kiek pokalbis, pasikalbėjimas su jumis apie ateitį. Dialogo pagalba mes galime rasti sprendimus, kurie mums padės pasistumėti į priekį. Na, galbūt ir nesutarėme šimtų procentų visais klausimais, bet tai yra normalu demokratinė visuomenė, nieko čia tragiško nėra. Svarbiausia, kad mes siektumėm tų pačių tikslų, o dirbti, o būtent dirbti mūsų uh, piliečių interesų vardan. Reikėtų ir toliau vykdyti europinį projektą. Uh, ir toliau taip pat ir ateityje dar geriau ginti ES interesus. Na ir gindami ES interesus mes galime prisidėti ir prie kaimininių šalių vystimosi. Tikimės, kad ten bus sukurta geresnė žmogaus teisų situacija, kad žmonės ten turės daugiau perspektyvų, geresnę ateitį ir būtent e, dėl geresnių perspektyvų jie, tų šalių gyventojai, nuspręs neišvažiuoti iš savo šalių, ten likti. Aš tikrai tikiuosi, kad e, tarp ES ir kaiminių šalių žmonės laisvai judės, laisvai galės priimti sprendimus ir e, išnaudoti visas galimybes ten, kur norės jas išnaudoti. Jeigu mes prie to prisidėsime per ateinančius penkerius metus, tai tikrai nešime svarų indėlį į istoriją. Aš galiu pasakyti štai, ką esu pasirengęs e, su didžiuliu atsidavimu dirbti su šiuo europiniu projektu ir tikrai labai tikiuosi ir jūsų paramos. Labai ačiū. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Labai ačiū, panas komisarė. Matote, kad šis komitetas tikrai draugiškas komitetas, kitaip nebūtumėte išgirdęs tokių draugiškų plojimų, bet tikriausiai pamatysite, kad mes galime tapti ir nelabai draugiškais. Aš asmeniškai ką tik nuskambėjusius plojimus vertinu, kaip laikau jūsų įvertinimu. Labai ačiū už tai, kad jūs e, atvykote čia, e, atsakėte į mūsų atsak... klausimus. Na, suprantu, kad ne visi yra patenkinti visais atsakymais, bet būtų keista, jeigu būtų kitaip. Mes su didžiuliu nekantrumu laukiame būsimo bendradarbiavimo. Tikimės, kad e, netrukus galėsime jums e, pateikti savo laišką ir ten pasisiūlyti su jumis bendradarbiauti per ateinančius penkerius metus. Noriu dar informuoti, kad dabar koordinatoriai susitiks salėje 4Q1 ir ten ir aptarsta mieląjį malonųjį laišką.